Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, gerbiami Sakarovo prizo laureatui, mūsų iškilmingas posėdis pradedamas. Šiandien ypatinga diena, 2011 metai, istorija bus prisimenami kaip arabų pavasario metai. Man tenka garbė įteikti Sakaro premiją už minties, pažiūrų laisvę, už e, kovą 2011 metais tiems žmonėms, kurie atstovauja arabų pavasariui. Ir premija įteikiama poniai Asma Mahfuz iš Egipto. ponui Ahmedui Al Zanusi iš Libijos. Poniai Razan Zaitaunech iš Sirijos. Ponui Ali Farzat iš Sirijos. Ir premija po mirties įteikiama Mohamedui Bosizi iš Tuniso. Ponius ir ponai, žmogaus teisės yra universali vertybė. Mes visi vertiname žmogaus e, orumą, minties raišką, taip pat atsakingą valdymą. Visi turime teisę į tai suteikdami Sakaro premiją šiems penkiems arabų pavasario aktyvistams. Mes, Europos parlamentas, pripažįstame pastangas visų žmonių, kurie kovojo už žmogaus orumą, žmogaus teisės ir politinius pokyčius arabų pasaulyje. Įvertindami šių metų įvykius, Tunisijos revoliuciją, mes turime prisiminti diktatorių nuvertimą ir nesenus pokyčius. Ir todėl mes įteikėme Sakarovo premiją e, Muhamedui Boasisi. Tas jaunuolis susidegino po to, kai Tuniso valdžia kelis kartus atsisakė suteikti jam elementarias teisės ir užtikrinti žmogaus orumą. Po to perversmas apėmė visą Tunisiją ir daugelį vietų ta kova vis dar vyksta. Ir dabar, pavyzdžiui, Sirijoje protestantus pasitiko kulkos, tankai ir dujos, taip pat kankinimai ir įkalinimas. Mums žinoma, kad e, mirčių dabar jau yra daugiau kaip 5000, tarp jų 300 vaikų. Turime atminti, pažymėti pono Boazizi ir kitų praradusių savo gyvybės arabų e, įvykių metu gyvybės, mes turime dabar juos paminėti tylos mintę. Of... Šie istoriniai įvykiai primena mums ir mūsų atsakomybę, tai yra pareiga remti besikūrenčias jaunas civilinės visuomenės. Štai čia turime dvi jaunas e, tokių pilietinių visuomenių atstovės iš Sirijos iš, ir iš Egipto. E, jos nusipelno geresnės ateities. Joms suteikta premija atspindi tą labai svarbų vaidmenį, kurį moteris atliko e, arabų pavasario įvykiuose. Tikiuosi, kad premijos suteikimas paskatins moteris dar labiau dalyvauti. Tikiuosi, kad tai ženklas, jog politiniai pokyčiai virs tame regione moterų teisių sustiprinimu ir geresnė padėtimi. Šiandien mums tenka garbė čia parlamente pasveikinti jauną moterį Asma Mahfuz, kuri paragino egiptiečius susirinkti Tahiro aikštėje ir pareikalauti savo teisių. Jie puikus pavyzdys, kaip vienas individas gali pakeisti istorijos eigą, bedamas savo įsitikinimų ir ryšto ir nepaisydamas e, grasinimų ir bauginimų iš valdžios pusės. Pone Mahfuz, dabar aš kviečiu Jūs, suteikiu Jums žodį, Jums pasakyti kalbą visiems parlamento nariams. أشكر السيد الرئيس وأشكركم جميعا على استضافتي Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pono pirmininkui ir jums visiems už tai, kad jūs mane pakvietėte ir už tai, kad jūs man suteikėte e, šią labai garbingą premiją. Ši premija yra suteikiama revoliucijai Egipte ir visame arabų pasaulyje. Ir tai, taip, ji taip, ši premija taip pat ženklina ir naują žingsnį e, tarp arabų pasaulio ir santykius tarp arabų pasaulio ir Europos. Po to, kai vyko e, arabų pavasaris, jūs visi supratote, kas vyksta e, šiame pasaulyje. Jūs visi e, supratote, kad arabų pasaulio žmonės taip pat nori laisvės ir pagarbos žmogaus orumui. Ir ši premija, kuri kurią turėtų gauti visi arabų pavasario dalyviai, suteikiam, suteikta už tai, kad daugybė jaunų žmonių paukojo savo gyvybės už demokratiją ir laisvę. Revoliucija Egipte uh, nuvertė režimą. Ir jūsų ir uh, e, Junktinių Amerikos šalių valstijų parama buvo labai uh, vertinga ir naudinga tam, kad mes galėtume nuversti pono Mubarako režimą, tam, kad mes galėtume pakeisti šį režimą. Režimas nėra tik tai vienas žmogus. Režimo gyvavimą palaiko didžiulis aparatas žmonių ir aš džiaugiuosi, kad daugybė žmonių e, galėjo e, remti savo įsitikinimais ir galėjo pradėti ir tęsti kovą už laisvę. Mubarako režimas buvo režimas kurio visiškai nerėmė žmonės. Jį rėmė tik tai kariškiai. Ir daugybė žmonių paukojo savo gyvybės tam, kad būtų kuriama civilinė, pilietinė visuomenė, kurioje būtų ginamos žmogaus teisės, individuo teisės ir laisvės. Labai svarbu buvo reaguoti labai greitai. Kodėl mes turėjome laukti tol, kol bus žus e, žmonės? Reikėjo reaguoti labai greitai. Žmogaus teisės buvo pažeidžiamos e, Egipte ir reikėjo į tai atkreipti pasaulio dėmesį. Ir e, Aš galiu Jūs patikinti, kad žmogus teisės dabar suteikiamos žmonėms, kurie sugebės e, jomis tinkamai naudotis, tam, kad sukurtų e, laisvą visuomenę. Ir baigdama, aš norėčiau pasakyti, kad aš labai didžiuojuosi visais kankiniais e, arabų pasaulyje. Ir galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau žengsime šiuo keliu, šiuo, tuo keliu, kuris ves mus, mus, ves mus į naują ateitį. Ir aš dar kartą norėčiau išreikšti pagarbą visiems, kas paukojo savo gyvybę. Much, madam Dėkoju Jums, ponė. Dėkoju Jums už Jūsų kalbą. Aš jau minėjau, kad e, Sakro premija suteikiama yra, yra ir dar vienai jaunai moteriai, Razan Zaitonech. Ji yra priversta slėptis ir ji negalėjo atvykti į Europos parlamentą. Tačiau ji savo tinklaraštį ir toliau smerkia Sirijos e, valdžios veiksmus. Mes e, džiaugiamės tuo, kad šitas moteris e, nebijo valdžios ir jis siunčia mums vilties žinę. Vilties, kad Sirijoje galės įsitvirtinti laisva visuomenė. Ir jos žodžiai buvo išplatinti, ir mėgų kolegos jums šį rytą. Tačiau pas mus galėjo atvykti dar vienas Sakarvo premijos laureatas. Ir man yra garbė pasveikinti Ahmet Al-Zanusi, žmogų, kuris prisidėjo prie to, kad būtų nuverstas diktatorius jis ėmėsi veiksmų labai seniai. Jis praleido 31 metus e, Libijos kalėjimuose kaip sąžinės kalinys. Ponas Alzanusi dabar dirba e, nacionalinėje perinamojo taryboje ir jis yra atsakingas už politinius kalinius. Aš galiu tik tai tikėtis, kad jo patirtos e, kančios bus atpirktos po to, kai Libijoje įsitvirtins e, tautinis e, susitaikymas. Pana Alzanusi, drąsa turėtų kėpti mus visus. Pone Alzanusi, aš norėčiau suteikti Jums žodį ir kviečiu Jūs kreiptis į Europos parlamento narius. سيدي رئيس البرلمان الأوروبي Pone Europos parlamento pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai Europos parlamento nariai, garbus svečiai, aš norėčiau jums perduoti savo šilčiausius linkėjimus ir padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, nusprendėte įteikti man Sakarovo premiją, kuri yra teikiama už minties laisvę. Ši premija yra labai svarbus moralinis apdovanojimas. Ir jai vertins e, Libijos e, žmonės, kurie džiaugiasi, kad ši premjera teikta man ir kurie mane sveikina su jos įteikimu. Ši premija taip pat sustiprins tas vertybės, padės jas įtvirtinti, tas vertybės, dėl kurių mes kovojome. Tai yra konstitucinė lygybė, visų žmonių lygybė, moteris šiandien, pavyzdžiui, gali ne tik balsuoti, bet gali ir kelti savo kandidatūras ir gali būti išrinktos. Ir tam reikėjo nemažai kam pasiaukoti, tam, kad šie tikslai būtų pasiekti. kai moteris aukoja savo gyvybę, ji taip pat paukoja ir savo vaikų laimę. Daugiau nei 40 metų mes gyvenome visiškoje izolacijoje. Mūsų valdė autokratinis režimas. Nebuvo gerbiamas žmogaus orumas. Mes nebegalėjome kentėti ir dėl to mes buvome priversti imtis veiksmų. Tai padarė daugiausiai jaunimas. Jaunimas, kuris neturėjo ginklų. Jų pagrindinės ginklas buvo jų noras gyventi kitaip. Ir tarptautinė bendruomenė ir Europos parlamentas parėmė šiuos jaunus žmonės. Ir šiandien mes matome, kad jūs ir toliau lemiate mūsų pastangas. Mes tikimės, kad mums pavyks atkurti savo šalį ir kad tai bus šalis, kurioje įsitvirtins pakantumas tie, kam nerūpėjo žmogaus orumas, žudė mūsų brolius, mūsų tėvus. Ir jūs matėte viską, kas vyko savo televizorių ekranuose. Ir jūs pastebėjote, kad mums buvo labai svarbi jūsų parama - diplomatinė, ekonominė ir karinė parama. Mūsų diktatorius e, norėjo pasinaudoti savo santykiais su kitomis šalimis, o kai kurios iš tų šalių jį rėmė dėl įvairiausių ekonominių ir kitų priežasčių, tam, kad mus enktų. Bet nepamirškime, jog svarbiausia šalia yra žmonės – Ir mes dėkojame Europai už tai, kad ji užėmė labai aiškę poziciją ir pasakė, kad būtent žmonės turi valdyti šalį. Turime pripažinti, kad mūsų kaimynai, viduržymio jūros kaimynai Europoje buvo pirmieji, buvo tarp pirmųjų, kurie mus parėmė. Būtent jie padėjo mums nuversti režimą, kuris valdė daugiau nei 40 metų. O aš puikiai žinau, koks tai buvo režimas, nes man valdant Kadafiui teko kalėti daugiau nei 30 metų. 31 metus aš buvau, praleidau kalėjime ir iš jų 9 metus vienutėje. Mane kankino, niekam nerūpėjo mano sveikata, Ir aš vis tiek nepraradau vilties, nepraradau vilties, kad žmonija galės nugalėti blogį. Ir aš tikėjau, kad vieną dieną mes galėsime atsitiesti ir atsistoti šalia kitų pasaulio šalių. Mes mėgstame, mylime gyvenimą ir mes mylime kitus žmonės ir norime, kad ir jie gyventų. Sakharovo premija padės e, mums tęsti savo darbą. Tęsti darbą man ir, tiems, kas, e, e, ir kitiems laureatams. Aš jums dėkoju už tai, kad jūs padėjote mums pasiekti savo tikslus. Mes labai, mes turėjome nueiti ilgą kelią, bet jūsų parama ir mūsų atkaklumas padėjo mums e, žengti tuo keliu ir e, pasiekti savo tikslus. Ir dar kartą dėkoju Jums ir, ir linkiu Jums ramybės. Tai būna ramybė su Jumis. Dear colleagues, the Sakharov Prize is awarded for the freedom of thought and this can. Gerbiami kolegos, matome, kad e, minties laisvė randa išraišką įvairiais būdais. Kartais tapybos darbas, paveikslas gali mums pasakyti daugiau nei tūkstančiai žodžių. Taip atsitiko su Ali Farzat karikatūromis. Jo karikatūros Sirijoje atstovauja išraiškos laisvė. Ne tik Sirijoje, bet ir visame arabų pasaulyje. Ali Farzat rūpiučio mėnesį buvo sumuštas Sirijos saugumo pajėgų. Jam sulaužė abi rankas. Tačiau gavome iš jo video pranešimą, tik video pranešimą, nes jis negalėjo atvykti į Europos parlamentą. Kviečiu pasižiūrėti šį video įrašą. مرحبا أيها الأصدقاء كنت بتمنى أكون معكم وأحضر هذا التكليف Mėly bičiuliai, aš tikrai norėjau pas Jūs atvykti tam, kad galėčiau gauti šią labai prestižinę Sakarovo premiją, kuri yra teikiama už minties laisvę. Deja, dėl kai kurių asmeninių aplinkybių aš negalėjau pas jūs atvažiuoti, tačiau mano širdis yra su jumis ir aš siunčiu jums šilčiausius linkėjimus. Jūs man suteikėte šią labai prestižinę premiją. Tai yra svarbus simbolis. Tai yra labai simboliška. Man labai rūpia tai, kas šiuo metu vyksta Sirijoje. Su kiekviena minute, su kiekviena sekunde mes sužinome apie tai, kad žūsta žmonės. Ir aš nuolatos galvoju apie tuos, e, kurie yra sužeisti, apie tuos, kurie e, praranda savo gyvybę, net jeigu aš jų nematau. Net aš, apie, aš apie juos nežinau. Laisvė yra didžiulė vertybė. Tai yra Dievo dovana. Ir aš kartais draug, draugo paklausiau, to draugo, kuris e, buvo nekart išėjęs į gatves, aš jo paklausiau, ar jis nebijo. Ir jis man pasakė, taip, aš puikiai suprantu, kokia didžiulė yra rizika, rizika kokia didžiulė grėsmė man uh, kyla mano gyvybei. Tačiau juk tu žinai, kokia svarbi yra laisvė ir kaip brangiai, brangiai reikia už ją mokėti. Ir uh, aš kuriam, mano balsas kuriam laikui buvo nutildytas. Tačiau aš vis tiek noriu pasakyti, kad aš turiu teisę gyvybę ir laisvę. Ir aš dėkuoju visiems, kas uh, nusprendė man įteikti šią labai svarbę uh, premiją. Aš dėkuoju žmogaus teisų pakomitečio uh, pirmininkui ir dėkoju Europos parlamento pirmininkui ir dėkoju visiems Europos parlamento nariams už šią, šį labai garbingą apdovanojimą. handing over the Sakharov certificates. Dabar vyks Sakharov premijos pažymėjimai įteikimas.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 The solemn sitting is now closed. Iškilmingas posėdis dabar baigtas ir visai netrukus pratesime balsavimą. Voting will start immediately. Tuoj pat pradėsime balsavimą.